Europol. Taigi penkias minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, tarybos atstovė. Na, užduodant šį klausimą yra svarbu štai kas. 2007 metais komisija patvirtino komunikatą, kuriame, kuriuo siekiama investuoti į mažai anglės dioksidą aplinką išskrinčią technologiją. Buvo pasiūlytos konkrečios iniciatyvos, pavyzdžiui, pramonės atitinkamos iniciatyvos, investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius, Europos tyrimų alijanso kūrimas, atitinkamos infrastruktūros kūrimas, taip pat naujos, atnaujinamos technologinės sistemos, o taip pat ir atitinkamo valdymo komiteto sukūrimas. Svarbiausias klausimas tuo metu nebuvo išspręstas, tai yra finansavimas. Septintame mokslinio tyrimo plane yra iš viso numatyta 7 milijonai skirti investicijams į atitinkamas technologijas, tačiau visiškai aišku, kad šios sumos nepakaks. 2009 metais komisija patvirtino komunikatą dėl atitinkamų technologijų finansavimo. Ir tenai taip pat buvo nušvista būtinybė E, skatinti per ateinančiosius metus e, mokslinius tyrimus šioje srityje ir padidinti finansavimą tris kartus. Šiame komunikate e, numatyta, kaip investicijas galima būtų paskirstyti tarp įvairių mažai į aplinką. Į anglės dioksidą įskrenčių technologijų. Na, iš nu, numatyta 6 milijardai vėjo energijų tyrimai ir iki 2020 metų, pasak komisijos, čia galima būtų pagaminti 5 procentus, penktadalį visos energijos, 16 milijardų į saulės energijos jėgainės, bioenergetika. Uh, uh, 9 milijardai ir, ir tam, kad o atitinkamiams elektros tinklo apjungimui 2 milijardai. Na ir be atsinaujinančios energijos e, šaltinių 13 milijardų anglies CO2 sukaupimui ir saugimui. Na, finansavimo pasiūlymai yra numatyti 11 milijardų city programai, miesto programai, tam, kad čia taip pat būtų randama atitinkamų atsakymų. Nes Savo laiku komisija atkreipė dėmesį tai, kad viešos ir uh, e, privačios partnerystės yra geriausias finansavimo kelias, tačiau konkrečiai nenurodė, kaip turėtų būti paskirstytas finansavimas tarp jų šalių. Šiuo metu 70 e, procentų yra vietos privataus finansavimo, 30 procentų viešo finansavimo išskyrus brandolinę energetiką. Taigi reikės pagalvoti, kaip ateitie perskirstyti finansavimą. Tose projektus, kuriuos, kuriuo atveju rizikas yra, rizikai didesnis, viešasis finansavimas suvaidins svarbu vaidmenį, bent jau taip nurodė komisija. Ir tam, kad būtų padidintas investicijų našumas, siūloma skatinti europinės programas, jeigu bus aišku, kad būtų tokių programų, kurios būtų pernelys brangios valstybėms narėms. Šiuo metu 80 procentų visų investicijų nebrandolinius energetikos tyrimus yra daromi nacionaliniu lygiu. Kol kas neaišku, iš kur gauti tas lėšas. Komisijos paskaičiavimais e, reikės papildomų 75-80 milijardų eurų. Ir dėl šios priežasties mūsų komitete mes daugiausiai dėmesio skiriame konkretiems klausimams ir norėtume dėl jų gauti daugiau informacijos iš komisijos, kad viskas būtų aiškiau. Kaip tai yra su tuo finansavimu? Norėčiau priminti tos klausimus. Pirmiausia, kaip komisija norėtų nustatyti prioritetus su tvarkarašiu 2010-2020 su mažai emisijų išskiriančias e, energetikos rytis, kada komisija ketina numatyti, pradėti iniciatyvas, kaip ketina numatyti atitinkamas lėšas biudžete ir kaip komisija ketina užtinkrinti, kad lėšos būtų skirtos prieš pradedant vykdinti aštuntąją bendrąją programą. Aštuntąją bendrąją programą. Na ir galiausiai, kaip komisija ketina skirti papildomų lėšų iš bendrijos biudžeto e, kitoms technologijoms, įskaitant um, energijos kaupimo, vandenino, erginius technologijas ir taip toliau. Na, mes išdėstėme šios klausimus ir dabar tikimės atsakymą iš komisijos ir tarybos. Τώρα το λόγο θα πάρει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ačiū labai, dabar norėčiau suteikti žodį ministrui Marin Uribe kalbėti tarybos vardu, prašau. Eh, gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, labadiena, gerbiamas ponės ir ponai. Pirmiausia, mano pasisakymę metu norėčiau pabrėžti, jog strateginis energetikos planas yra ypač svarbus ir jis tikrai labai prisidės prie to, kad būtų skatinamos ir vystomos švarios ir tvarios technologijos. Be šio plano nebūtų įmanoma pasiekti 2020 metų planų, kurias esame nusistatę, o taip pat nebūtų įmanomas perimas prie ekonomikos iki 2050 metų, kur kurioje būtų mažai suvartojama anglės dioksido. Taigi, man labai malonu, kad tiek parlamentas, tiek ir taryba suvokė šio plano svarbą. Energetikos taryba e, e, ketina pat, pat, patvirtinti atitinkamas išvadas iki e, kovo 12 dienos. Na ir tai yra pasiūlomos išvados, kuriuose būtų numatytas ir atitinkamas finansavimas. Mūsų tikslas yra neužbėgti akims už dėryboms dėl atitinkamų finansavimo. Na ir pagrindinės išvados yra štai kokios. Pirmiausia, atvyko momentas, kai reikia ieškoti naujų technologijų ir pradėti atitinkamas Europos pramonės iniciatyvas. Reikia žengti palaipsniui, tačiau kiek įmanoma greičiau. Antra, reikia pagalvoti apie būsimą bendradarbiavimą, investuojant į energetiką Europoje. Ir taip pat čia panaudoti viešuosius išteklius veiksmingai ir našiai ir ieškoti partnerystės su privačiu finansavimu. Taigi, visos suinteresuotos finansinės institucijos yra kviečiamos dalyvauti platformoje ir ieškoti geriausių sąveikos būdų. Trečia, e, atsižvelgiant į plataus masto viešojo finansavimo poreikį, e, vidutinėme laikotarpyje reikėtų didinti investicijas ES lygių. Na ir reikia atsižvelgti į tai ir kartu peržiūrėti ir finansavimą ir biudžetą, nustatant būsimą finansinę perspektyvą. Kertva. E, valstybių narių e, administracija turėtų paremti atitinkamomis postumis šią iniciatyvą. Ir čia reikalinga ir viešasis finansavimas siekiant vystyti mažai CO2 sunaudojančias technologijas. Penkta. Ir komisija ir Europos investicijų bankas kartu bendradarbiauja koordinuodamas finansavimą atitinkamiems projektams. Tačiau reikėtų paieškoti ir kitų finansavimo šaltinių tiek viešųjų ir privačių. Na ir galiausiai komisija ir Europos investicijų bantų turėtų įvertinti atitinkamus finansavimo paketus ir pasirinkti tinkamiausius projektams finansuoti. Taigi, gerbiami ponios ir ponai, Taigi štai šitie elementai, kurie yra labai aiškios gairės busimoms investicijoms ir atitinkamų technologijų vystimasi. Nežiūrint dabartinių uh, biudžeto pribojų, vis dėlto taryba siunčia labai aišku teigiamą signalą ir Ir tai iš tikrųjų būtų labai vertinga, kiek kiekviena valstybė narė investuoti į mažai CO2 suvartojančias technologijas. Τώρα ο Επίτροπος ο κ. Ποτότσικ έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Ačiū. Dabar suteiksime žodį komisarui Patočnikui. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, labas rytas. Nors aš pavaduoju savo kolegą Günterį Oettingerį, iš tikrųjų malonu su jumis aptarti mažai CO2 aplinką išmetančių technologijų ateitį. Aš buvau atsakingas paskutinį ES komisijoje už energetikos strateginio plano rengimą ir manau, kad šis planas iš tikrųjų yra vienas iš pamatinių akmenų Europos ateičiai. 2008 metais Liepos mėnesį parlamentas savo pranešime išsikėlė ambicingus tikslus, mes dabar neturėtume savo ambicijų mažinti. Jūs uždavėte šiandien klausimus labai aiškius, aš noriu juos atsakyti. 2010 2020 metų laikotarpį pagrindiniai mūsų prioritetai yra pradėti įgyvendinti šešias energetinės iniciatyvas. Tai yra e, saulės energijos srityje, e, CO2 sulaikimo saugojimo e, srityje, protingų energetinių tinklų kūrimo srityje. Smart Cities e, projektų įgyvendinimas turėtų būti taip pat pradėtas prioritetą. Mes e, nusistatome kartu su suinteresuotomis grupėmis e, laikotarpiu nuo 10-20 metų ir tie prioritetai numato tiek konkrečius tikslus, tiek priemonės jiems pasiekti. Dešimtaisiais metais turėtų prasidėti e, visų penkių iniciatyvų gyvenimas tik Smart Cities, prasidės kitais metais visoms. Šioms iniciatyvoms yra numatytas taip pat ir atitinkamas biudžetinis finansavimas atsižvelgiant į tai, kad 8 milijardai eurų per metus bus reikalingi šioms iniciatyvoms įgyvendinti. Šiuo metu finansuojama tik tai 3 milijardais eurų per metus, taigi e, per ateinančius 10 metų reiks papildomai skirti 50 milijardų eurų. Daugiausiai dėmesio turėtume skirti toms sritims, kurios kuriuose galime gauti daugiausiai e, naudos, reikia siekti išvengti darbų dubliavimus, visiškai aišku, kad investicijų iš septintosios pagrindų programos ar ekonomikos gaivinimo programos neužteks. Taip pat ir atidėjimų, kurias e, tikime gauti iš uh, pardavę 230 milijonų taršos leidimų. Nepakaks finansuoti mūsų projektams, todėl reikalinga pritraukti privatų finansavimą tam, kad e, galėtume įgyvendinti mūsų užsibrėžtus projektus. Jūs klausėte, ar komisija ketina finansuoti papildomas e, technologijas ir iniciatyvas. Manau, kad atėjus laikus bus pasiūlytos ir kitokios naujos technologijos. Mes privalome išlikti lankstus, kaip jau pademonstravome, pateikdami e, atsinaujinančių energijos išteklių iniciatyvą. Mes išliksime tokie lankstus ir toliau. Setis energetinė sistema, taip pat vandenynų energijos technologijos šiuo metu yra vertinamos ir yra vertinamos galimybės suteikti europinį finansavimą. Mes taip pat skatiname kurti naujas energetinės platformas šildymo ir e, vėdinimo srityje. Labai džiaugiuosi, kad šios iniciatyvos susilaukia reikiamos paramos, nes šios technologijos yra pats svarbiausias mūsų, mūsų ateities energetinio apsirūpinimo ramstis pirmininkė. Ačiū. Dabar leisime pasisakyti frakcijų atstovams. Pirmasis kalbės ponas Odį, Europos liaudės partijos frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane ministrė, ponė komisarė, džiaugiuosi jūs čia matydamas. Uh, Gerbiamas e, Patošnikai, dėkoju Jums už tai, kad atstovaujate pramonės komisarą. Noriu e, pasakyti, kad kolega Roilis nebereikalo klausė, kokia yra komisijos vizija į mažai anglės dioksido aplinkas įskrinčias technologijas ir finansavimą. Šiuo metu uh, 40 tik tai procentų reikalingos energijos mes turime. Na, o 2030 metais atrodo, kad jos bus dar mažiau. Europos Sąjunga privalo veikti šioje srityje. Dabar noriu kai ką pasakyti, dėl brandolinės energetikos. Galbūt ne visi tam pritars. Yra brandolinių, yra tokių šalių, e, kurios brandolinę energetiką vartoja mažiau. Ir kaip mes visi žinome, brandolinė energetika neišskiria CO2. Mums reikalingi finansavimai galbūt iš CO2 kreditų tam, kad galėtume gerinti, e, skatinti mokslinius tyrimus brandolinėje energijoje. Ir dabar norėčiau pabaigti brandolinių atliekų klausimų. JAV yra pasirinktas ilgalaikio saugojimo pasirinkimas, na, o pavyzdžiui, kitose šalise - Prancūzijoje, Rusijoje, Japonijoje - yra perdirbimo variantas pasirinktas ir manau, kad kas dėl saugumo, siekiant visų saugumo, mes turime pasitikėti mokslu. Tora Ekmer. Ačiū, ponė Odi. Socialistų frakcijos vardu pasisakys ponė Riera Madurel dvi minutės. Ačiū, pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiamas valstybės sekretoriau, komisarė Potočnikai. Visi suprantame ir žinome, kad šiuo metu egzistuoja aiškus susitarimas mūsų ekonomiką kreipti ekologinę linkme. Todėl 20 procentų padidindami ekologinės energijos dalį, sukursime 2,8 milijonus naujų darbo vietų, du trešdaliai naujų darbo vietų bus kuriami mažuose ir vidutinėse įmonėse, todėl būtina plėtoti žaliasias technologijas tam, kad šis darbas vyktų veiksmingai. Mūsų frakcija iškėlė tris tikslus. Pirmasis tikslas yra aiškus įsipareigojimas numatyti papildomą finansavimą, nes nepakanka vien tik tai pervadinti jau egzistuojančias biudžetinės lėšas arba perkelti iš vienos eilutės į kitą, būtina padidinti e, mokslinio tyrimo finansavimą susijusi su energetiniu veiksmingumu ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais. E, ypatingai turint omenyje būsimas darybas dėl naujos finansinės perspektyvos. Antras tikslas - mes siekiame, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos tam, kad galėtume greičiau įveikti ekonominę krizę, reikia siūlyti parengtus rinkoje, paruoštus rinkoje veikti e, mechanizmus, o e, tiems mechanizmams ir projektams įgyveninti reikalingi specialistai, todėl turime investuoti į švietimą, į specialistų ruošimą tam, kad e, Galėtume tarpusai susijęti šias dvi sritis, taip pat turime skatinti kompetencijas, naujovių dėgymą ir pašalinti rinkoje egzistuojančius trūkumus. Pirmininkė, ačiū labai. Liberalų frakcijos vardu ponė Holdų minutės kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkės. Mes galime, aišku, nusistatyti įvairiausių tikslų kovai su klimato kaita, tačiau jeigu mes nenupasieksime jų ypač ilgalaikių iki 2050-ųjų numatytų tikslų, jeigu mes neinvestuosime atitinkamai į mažai CO2 sunaudojančias technologijas. JAV buvo kritikuota už tai, kad ji nepasirašė tikslų dėl šiltnamio efektą skatinančių dujų išmetimo. Tačiau, tiesą sakant, mes dabar investuojame mažiau ir be atitinkamų investicijų tvaraus tvarių technologijų programos sustos, užstriks. Ir pavyzdžiui, tokiuose regionuose kaip manėme, manajame, kur jau pradėtas tas pereimas, be investicijų mes atsiliksime net už, nuo Kinijos. Na ir reikia nustatyti rasti atitinkamus investicijų šaltinius. Ir dabar komisija galėtų galbūt konkrečiau nurodyti, pavyzdžiui, dėl to vieno milijardo eurų, kurį ką tik minėjo komisaras. Na ir galiausiai labai svarbu pagerinti ir brandalinės technologijas, ypač kai kalba eina apie rizikos valdymą bei saugą. Tačiau nesakyčiau, kad tvarus vystimasis ir brandalinės energijos prieštarauja viena kita ir galbūt jūs galėtumėte brandalinę energiją tik įtraukti kaip vieną energijos iš atsinaujančių šaltinių energijos šaltinių iniciatyvą. Thank you, uh, Ms. Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, sakyčiau, tiesą sakant, kadangi nėra lėšų, tai šis planas kaip ir tuščias. Mes tikrai turėtume pagalvoti, iš kur gauti tų lėšų, o dar blogiau yra tai, kad komisijos turimi e, mos priemonės, e, ekonomikos atgaivinimo planas, atitinkami e, kiti fondai, Europos investicijų bankas, tai jį, tiesą sakant, um, jų prioritetas yra investicijos į mažai CO2 naudojančias technologijas, kurios nėra našios ir nėra saugios. Taigi jau dabar 70 procentų investicijų ES buvo į atsinaujinančias energijos šaltinius - biomasę, vėjo, saulės energiją. Uh, Taigi, kaip gali būti, kai mes dabar kuriame tą vadinamą set planą ir ketiname numatyti finansavimą Europos lygių ir tiesą sakant, pagal tą planą mažesnė lėšų dalis bus skirta energijai iš atsinaujinančių šaltinių, negu kad jau dabar yra rinkoje, o vis dėlto didžiausias finansavimas yra skiriamos netokioms našiams technologijoms. Dėl tam tikros lobistinės veiklos mes neišdrįstame nusistatyti tinkamų prioritetų. Tai, tai yra mūsų problema. Na, netgi AAN, kuri nėra ypatingai žalia organizacija, vis dėlto puikiai išmano savo prioritetus. 50 procentų visos energijos galima būtų sutaupytis investuojant į mažai energijos naudojančias technologijas. Ir 35 procentai energi, energi, energijos bus iš atsinaujančių šaltinių ir tik 10 procentų yra iš brandolinės energetikos ir mažai CO2 sunaudojančių energijos šaltinių. Taigi, sakyčiau, mes, mes Europoje atsiliekame ir aš manau, kad reikia nusistatyti aiškius prioritetus energijos taupimas, atsinaujinanti energija, du ir galiausiai mažai CO2 sunaudojančios technologijos. Dėkuoju. Ponas Čičesteris, atsar frakcijos vardu, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu išreikšti apgailestamą dėl to, kad kairieji šiame parlamente tiesiog pamišė dėl brandolinės energijos ir apie tai kalbama dviejose rezoliucijose. Na ir, na ir kai kal, kadangi tai yra vienintelė brandolinė šalis, e, brandi, vienintelė energijos šalis, kuri leidžia teikti didelį energijos kiekį. Ir, ir tiesą sakant, daugelis energijos šaltinių kol kas dar tik tai vystimasi. Ir reikėtų pagalvoti, kaip mes siekime tikslų. Mes ES nusistatome labai ambicingus tikslus, tačiau šimtų procentų jų nepasiekėme. Na ir tiesą sakant, jau dabar brandolinė energija, brandolinė energetikas yra viena iš plačiausiai išvystytų ir pagamina didelį um, energijos kiekį. Na taigi, naujosios šalis technologijos atveria platų uh, um, potencialą, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje, vėjų jėgainių parkai, Pisaharoje, Saulės energijos parkai. Ir aš manau, kad bent jau čia sutinku su kolegomis žaliaisiais, bet visam tam reikia milžiniškų investicijų ir čia yra esminis dalykas, apie kurį šiandien ir kalbame. Dėkoju. Dėkoju pono Čičesterijui. Pone Marisa Matijas, dvi mintis guo NGL. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė. Šiandien kalbame apie atsinaunančias e, energijos e, šaltinius ir apie anglės dioksido aplinką mažai išskrenčias technologijas. Tai yra iššūkis, kurį mums visiems reikia atremti. Tačiau čia nieko tikslaus nėra. Tokių svarbių klausimų reikia turėti daugiau tikslumo. Taigi nepakanka vien tik tai e, konkrečiai apibriežti e, finansavimą. Reikėtų galbūt ir politinę prasme daugiau tikslumo turėti. Ar čia kalbam apie saulės energiją, ar apie vėjo energiją, ar apie energijos e, kaupimą. Tačiau galbūt yra ir kitokių būdų CO2 kiekiui sumažinti. Pavyzdžiui, galbūt galima būtų sumažinti energijos naudojimą mikro generaciniai įrengimai, galbūt e, perskirstimas energijos kitoks galėtų būti. Nebūtinai tam reikalingos didelės struktūros. Uh, Galbūt reikėtų tikslumo čia daugiau. Taigi dabar, kas dėl to politinio ir finansinio tikslumo, būtina yra paminėti vieną labai svarbų dalyką. Čia kalbame apie privataus viešo sektoriaus partnerystę, liktai tai galėtų viską išspręsti. Tačiau pasižiūrėkime, aš, pavyzdžiui, iš to nieko daugiau nesužinau. Dabar ta partnerystė privataus ir viešojo sektoriaus. Kas kart apie tai kalbame, kai tik tai kalbame apie energetinį efektyvumą. Nelabai žinome, iš kur gaunami pinigai, visada kalbame apie privataus viešo sektoriaus partnerystę, tačiau kas konkrečiai už tai mokės, iš esmės tai juk vartotojai, mokesčių mokėtojai mokės už tai. Ir aišku, mažiausiai prie to prisidės privačios bendrovės, kurios netgi iš to ir gaus dar finansinės naudos. Manau, kad be šios tikslesnės informacijos mes tik tai užkrausime naštą ateities kartoms. Ačiū. Ačiū, ponė Matijas. Dabar Pradėsime asmeninius narių pasisakymus. Ponas Elės dvi minutės kalbės. Pirmininkė, ponios ir ponai, mes visi sutarėme dėl to, kad pritarėme set planui ir e, jo turiniui. Problemų kyla dėl dviejų dalykų. Europos parlamente, kaip minėjo Klot Turmes, negalime daryti spaudimo valstybėms narėms ir komisijai, nebaigdami šios ideologinės diskusijos dėl brandolinės energetikos. Balsuojant dabar mes nesame pasirengę po to, kai jau susitarėme dėl set plano kompromiso ir dėl atitinkamų kriterijų, o kriterijai tai yra tvarumas, konkurencingumas ir e, ilgalaikis apsirūpinimas energijos ištekliais. O mes ir toliau ideologiškai diskutuojame dėl brandalinės energijos, tačiau šios diskusijos neturi jokios prasmės set plano kontekste. Taigi apskritai reikia iškelti klausimą, ko galime pasiekti šiuo planu ir kaip valstybės narės yra pasirengusios derinti savo energetinę politiką. Taryba šiandien paskelbė tik tai bendrasias nuostatas. Problematika yra visai netokia, kaip suformuoluota set plane. Problemų kelia įvairūs finansavimo klausimai, parodomųjų projektų įgyvendinimo klausimai, Europos direktyvų perkelimas į nacionalinę teisę ir klausimas, kaip visą tai veiks kartu bei tarpusavėje. Mes galime renkti ir priminėti daug planų, tačiau mums dabar reikia imtis konkrečių žingsnių ir pradėti savo planus įgyveninti, taigi reikia nustumti, palikti diskusijas nuo šalyje ir e, prašyti konkrečių veiksmų iš komisijos ir tarybos. Pirminkė, ačiū. Dabar ponia Ulfskop vieną minutę pasisakys. Fru talman, <clears throat> det räcker inte. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mums nepakanka vien tik tai diskutuoti ir ko nors pageidauti, jeigu iš tikrųjų norime pereiti prie mažai CO2 į aplinką išskrinčios visuomenės, reikia pradėti gyvendyti konkrečius projektus, reikia pasidalinti atsakomybę dėl pagrindinių tyrimų ir įtraukti į vykdomus projektus daugiau valstybių narių, taip pat ir ES biudžete numatyti didesnį finansavimą, atitinkamai pakeisti biudžetinės sandar, mes diskutuojame apie investicijas į saulės energijos, vėjo jėgainių projektus, taigi reikia atitinkamai perskirstyti ES biudžetinį finansavimą ir tik tokiu būdu set planas galės tapti įgyvendintų ir taip pat gerės Europos parlamento reputacija. Ponas Deivis, pusantros minutės. Mikrofonas nejungtas kalbėtojo. Praėjo trys metai po to, kai e, taryba išsikėlė tikslus iki 15 metų gyventi 12 CCS projektų. Mes paskirime finansavimą ir e, dabar e, komisija pateikė atitinkamą pasiūlymus, kaip tuos pinigus panaudoti. Tačiau iki kitų metų dar e, mes nespėsime įvertinti projektų, kurie atitinka reikalavimus. Taigi laiko mums lieka labai nedaug. Ar galėtume pasvarstyti štai kokius dalykus pirmiausia reiktų persvarstyti tvarkaraštį ir reiktų daryti kaip įmanoma didesnį spaudimą Europos investicijų bankui tam, kad jis laikytųsi prisimtų finansavimo įsipareigojimų. Komet baigsis komitologijos procedūra parlamente, komisija turėtų aiškiai paskelbti, viešai paskelbti tvarkaraštį tam, kad e, paklaida būtų kaip įmanoma mažesnė ir būtų galima, kaip manoma, tiksliau nustatyti galutinius laikotarpius. Taip pat reiktų e, persvarstyti visas e, projektų teikimo procedūras ir reikalavimus tam, kad būtų galima laikytis nustatytų terminų. Todėl jau dabar reikia pradėti įgyventi šios projektus ir e, skirti jiems jau dabar atitinkamą finansavimą. Ačiū ponui Deivis, dabar ponas Šimanskis vieną minutę kalbės. Pirmininkė, ponas ir ponai, siūloma rezoliucija labai aiškiai parodo, kad nusveria e, klimato apsaugos politika e, energetinio saugumo politikos atžvilgių brandolinė energetika yra vienintelis komercinis energijos šaltinis, kuris mažai CO2 išskiria į aplinką, dėje brandalinė energetika rezoliucija kritikuojama. ES energetinis finansavimas skirtas atsinaujinančiais energijos šaltiniais nepasitvirtina rinkoje. Todėl jau dabar reikia skirti daugiau finansavimo stambiems energetiniams projektams ir energetinėms jungtims, todėl, o to yra, ne, nėra daroma, todėl negalima paremti šios rezoliucijos. Ponas Karins dabar. Ministerkungs, komisarku. Pirmininkė, ministrė, komisarė, visi puikiai žinome, kad uh, narkotikus vartojantis asmenys gali būti pavojingi ir jie visą laiką imsis visų įmanomų veiksmų tam, kad gautų prieigą prie kvaišalų. Puikiai žinome, kad bet kokio pobūdžio priklausomybė nėra pageidautina ir reikia prieš jos apraiškas kovoti. Europos Sąjungoje mūsų ekonomika yra priklausoma ir priklausomybė didėja dėl to, kad vis daugiau žaliavų mes privalome įsivežti, importuoti, turime pakeisti dabartinę situaciją, turime daugiau investuoti į saulės, vėjo, vėjo energiją, biomasę, tam, kad didintume Europos energetinę nepriklausomybę. Yra labai daug svarbių argumentų pabrėžiančių šių technologijų svarbą. Jeigu neinvestuosime į šias technologijas, padidės mūsų priklausomybė nuo naftos ir gamtinių dujų situacija dar labiau pablogės, nes e, šių išteklių kiekis mažėja pasaulyje ir kaina auga. Antra, jeigu vykdysime šias investicijas, tuomet galėsime paremti mažas ir vidutinės įmonės, nes e, pagerės jų e, situacija rinkoje, galės gauti jos daugiau finansinės paramos. Trečia, jeigu investuosime į naujasias technologijas, sugebėsime pašalinti dabar egzistuojančias kliūtis ir e, galėsime pasitelkti mišrės technologijas, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją ir geriau pasinaudoti turimų potencialų. Pribrendo laikas veikti, mėlis, mėly kolegos, privalome mažinti savo priklausomybę nuo naftos ir dujų. Privalome daugiau investuoti į tas technologijas, kurios daugiau naudojasi saulės vėjo ir biomasės ištekliais. Ačiū, ponė Thompson, vieną minutę kalbės. Mrs. Thompson, yes. Tak for ordet, fru formand. Der er grund til at glæde sig over sætplanen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai patinka dabar pateiktas planas ir virš 9 milijardų eurų bus investuoti į energetikos projektus, į energiją iš atsinaujančių šaltinių ir viskas numatyta atlikti iki 2020 metų. Du trečdaliai visų lėšų turi būti investuojami į atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, vėjo, biomasės energiją arba saulės energiją. Na ir iš tikrųjų Labai svarbu tai padaryti, nes tai yra švarus energijos šaltiniai. Taip pat gyvenant šį planą reikia užtikrinti, kad jis padėtų gyventi socialinę ir ekonominę krizę. Jau kalbame apie investicijas į modernes technologijas ir tai reiškia, kad jų galima bus sukurti daugybę naujų darbo vietų ir energijos iš atsinaujančių šaltinių požiūriu ES turi būti pionierė, tačiau kita vertus reikia atsakomybės už tai, kad tie žmonės, kurie jau šiandien dirba energetikos srityje, turėtų galimybę kelti savo profesinį lygį, persikvalifikuoti, nes investicijos energetika turi būti siejamas su investicijomis į žmogiškusius išteklius. Ponas Elivort Lim. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, dvi trumpos pastabas. Pirmiausia, investicijos į, į, į anglės dioksidą aplinkai iškrenčias technologijas, o taip pat e, žemės ūkio įskras. E, Na taip, 2020 e, tikslai reikš, kad reikės padėti, padidinti investicijas. Tai yra svarbu. Antra, taip pat reikia investuoti ir į kaupimo, CO2 kaupimo technologijas. Ir aš manau, kad e, žemės ūkis čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį siekiant 2020 tikslų biomasė ir atitinkama energetika, tai galėtų leisti ūkininkams sumažinti investicijas į tarašas ir atitinkamą jų importą. Ir manau, kad tai taip pat padėtų pasiekti 2020 tikslų. Na ir uh, investicijos į, į atitinkamas technologijas turi būti atitinkamai palaikytos. Dėkoju. Vieną minutę, ponė Ford. Labai pritariu šią investicijas, kad reikia kalbėti apie tinkansimas investicijas į technologijas, tačiau reikėtų konkrečiai kalbėti apie energijos taupimą. Na ir man ypač svarbus yra Europos fondų panaudojimas. Mano regione jau e, gavo 250 milijonų investicijų į CO2, mažai, mažai CO2 aplinkai skiriančių technologijų, kūrimo. Taigi yra protingos, teisingos technologijos, nors investicijos ir nebuvo tokios, kokie tikėtasi. Na, rytų Anglija dabar yra daug svarbių universitetų, kurie yra svarbus mokslinio tyrimų tikslai. Taigi gaunama daug stipendijų, taigi yra vykdomas puikus moksliniai tyrimai, tačiau išlieka kompleksiškų klausimų, pavyzdžiui, kaip traukti smulkų ir vidutinį vers tikslą, kaip užtikrinti lankstumą ir kai kartais uh, labai piktina, kai ES pernelik lietai išmoka išmokas. Na, ir tiesą sakant, galvodami į, apie investicijas į ateitį, reikia pasimokyti iš to, kas jau buvo padaryta ir tokiu būdu galėsime geriau atlikti savo namų užduotis. Dėkoju, ponas Marinesku. Dėkoju, ponė pirmininkė. klimato tikslų įgyvendimas priklauso nuo to, ar mes nusistatysime aiškę CO2 išmetimo mažimo strategiją. Ir manau, kad naujos technologijos galėtų padėti sumažinti 70 procentų energijos naudojimą pastatuose ir viešame transporte. Ir tai reikštų, kad bendrai paėmus 10 procentų sumažu, sumažėtų energijos sunaudojimas. Taigi mums reikia aiškios ir nuseklios politikos skirtos pagerintam viešojo sektoriaus energetikos naudojimui. Taip pat mums reikia ir atitikti atitinkamų protingų tinklų Europos lygių. Europos komisija turėtų finansuoti daugumą Europos lygių vykdomų projektų tam, kad būtų užtikrintas vieningas šių priemonių gyvendinimas visose tose šalise, kuriuose nėra atitinkamų technologijų. Taigi norėčiau sužinoti iš komisijos, ar jūs esate numatę skirti papildomų lėšų tam, kad būtų paskatintos mažai CO2 aplinką išskiriančias technologijas. Dėkuoju, pone Tikau Dvintis. Dėkuoju. Pone komisarė, mums reikalinga ambicinga ir pratinga pramonės politika, kuri leistų ES išlikti konkurencingai tarptautiniu lygiu, o taip pat leistų išlaikyti pramonę ir darbo vietas ES. Investicijos į mažai aplinkai išskiriančias CO2 technologiją leis kovoti su ekonomikos krizė krizę ir leistų iki 2020 metų sukurti 2,5 milijonus naujų darbo vietų. ES turėtų investuoti į iniciatyvas dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių, taip pat turėtų investuoti į valį transportą, atitinkamus tikslus ir sąsajas. Mes turėtume investuoti į protingus miestus bei į pastatų energetinio našumo didinimą. Taip pat reikėtų peržiūrėti struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir taip pat reikėtų, kad komisija pasirūpintų, jog 4 procentų kvota būtų geriau panaudota. Tokiu būdu būtų padidintos investicijos į pastatų energetinį našumą. Tai turime būtinai padaryti. Dėkuoju, ponas Ziobra, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos dėl investicijų į CO2 mažinimo technologijas yra susijusios su valstybių narių prisitaikymu prie šiltnamio efekto dujų išmetimo sąlygų. Klimato kaita per pastarosius mėnesius mūsų kontinente leidžia ne tik labiau pasitikėti tų mokslininkų argumentais, kurie abejoja žmogaus įtaką klimato kaitai. Taigi šiame kontekste reikia užduoti savo klausimą, kaip reikia užtikrinti švarių technologijų finansavimą siekiant maksimalaus efekto per kaip manoma trumpesnį laiką. Aš manau, kad mokslinių tyrimų finansavimo sąlygos privalo būti kaip manoma lankstesnės tam, kad mokslininkai turėtų daugiau savo veiklos laisvės. Taigi reikia kalbėti apie tai, kokiais mechanizmais reiktų remtis siekiant mažinti CO2 e, kiekio išmetimą į aplinką. Manau, kad diskusijos, kurios dabar vyksta, neturėtų ir dėl finansavimo neturėtų vykti sanglaudos politikos sąskaita. Ačiū. Ačiū dabar ponas Marcinkievič. Vieną pusantros minutės. Pirmininkė, komisijos komunikatas 2008 metų 23 sausio kalba apie įvairius parodomosius projektus klimato ir energetikos paketo kontekste, kuomet e, buvo numatyta skirti paramą 12 parodomųjų CCS projektų. Komisija E, tačiau skiria nepakankamai lėšų tam, kad būtų iki 2015 metų šie projektai įgyvendinti. 15 atitinkamo dokumento punkte, kur kalbama apie šiuos 12 parodomųjų projektų, yra užsimenama apie tai, kad reikia finansuoti tos 12 parodamųjų projektų taip pat pasinaudojus ir iš taršos leidimų sukauptomis lėšomis. Taip pat reikia turėti omenyje, kad tų projektų gyvenimas kainuos nuo 7 iki 12 milijardų eurų priklausomai nuo rinkos kainos. Taigi galima daryti išvadą, kad NNR 300 projektui skiriama parama apima taip pat ir tos 12 parodomųjų CCS projektų. Kyla klausimas, kaip taryba kartu su e, komisija e, sugebės užbaigti dar dviejų e, arba keturių likusių projektų įgyvendinimą. Pirmininkė, ačiū. Dabar steiksiu žodį ponai Helmeriai, vieną minutę kalbėti. Pirmininkė, mes šiandien išgirdome daug nesąmonių apie ekologinės darbo vietas. Tas e, ta mūsų manija e, žaliai energetikai tik tai kelia elektros energijos kainas. Aukštesnės energetikos kainos reiškia mažesnį ūkio augimą, mažiau darbo vietų. Nesuprantu, tiksliau buvo Ispanijoje atlikta atitinkama studija, kurios išvados parodė, kad žaliajame sektorėje sukurta viena darbo vieta, kitur sunaikino pusantros darbo vietos. Vienintelis problemų sprendimo būdas investuoti į brandolinės technologijas ir brandolinę energetiką. Jeigu norime, kad mūsų namuose toliau degtų e, šviesa, mums reikia brandolinio renesanso ir jo reikia greitai. Ačiū ponai Helmeriui. Kitas kalbėtojas yra ponė Karvalė, pusantros minutės kalbės. E um Moksliniai tyrimai technologijų srityje yra labai svarbus mūsų visuomenėje, kuri siekia išmesti į aplinką mažiau anglės dioksido. Ir aišku, tai yra susiję su energi energijos ir technologijų tvarumu. Tai ypač svarbu mūsų ateičiai ir ypač svarbu kovojant su klimato kaita bei užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Taigi reikia nusistatyti pagrindinės gairias, kurios e, figuruotų e, pagrindinėse dokumentuose, reikalinga yra privataus viešo sektoriaus e, partnerystė, reikėtų gerinti valstybės finansavimą moksliniams tyrimams, ypač švarių technologijų srityje. ES turi skatinti privačias investicijas šioje srityje. Labai svarbu yra pradėti imtis veiksmų, imti veikti. Ir dabar pagal pagrindų e, vystimo programą tai turėtų tapti vienu iš prioritetų energijos e, tiekimo saugumas ir klimato kaita taip pat yra labai svarbus klausimai. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti konkurencingumą. O, oh, Jana Lepto parakalo. Grazie Presidente. Questo dibattito non è rituale. Pone Toja. Ačiū, ponė pirmininkė, šis, šios diskusijos turi būti labai konkrečios, turi būti užduoti labai aiškus ir tikslus klausimai apie išteklius, kur jų rasti. Mes tikimės, kad kovo 12 ir 15 dieną bus pateikti aiškus atsakymai į tai. Europos Sąjunga viso pasaulio akivaizdoje pradėjo kovą su CO2 ir mes neturime prarasti savo patikimumo, turime daryti viską, kas įmanoma, kad pasiektume savo tikslus. Visi puikiai žinome, kad ekonomika, kuria, kuri remiasi mažai CO2 išmetam išskrenčiamis technologijomis, yra tikra revoliucija. Ir labai svarbu, aišku, tam pasitelkti tiek tinkamus išteklius, tiek e, priemonės, kaip žinia. Ta revoliucija mums yra reikalinga, nes ES ekonomika turi išlikti kompete, kompet, konkurencinga. Daug universitetų, mokslinių tyrimų centrų yra pasirengusių dirbti šią linkmę. Taigi priemonių tam yra. Reikia dabar padaryti viską, kas įmanoma, imtis to, ką turime. Kaip komisaras ir sakė, visi turi tame dalyvauti, tiek viešas, tiek privatus sektorius, įmonės. Reikia būtinai įgyvendinti šią partnerystę. Energy. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visi sutinkame, kad energijos našumas yra vienas iš pirmų žingsnių tinkama, tinkama linkme, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į politinį sumišimą dėl bioenergijos. Na, tiek ir komisija, tiek ir apskritai Europa e, atsitraukė nuo bioenergijos, kai kilo maisto krize, tačiau šiuo metu metu, tiesą sakant, dabar dauguma dauguma ūkininkų ES patyrė pasitikimo krizę, nes labai nukrito krizė nepanaudojamas žemės ūkio naudmenis ir ypač Airijoje vyriausybė atsitraukė nuo šios temos. Pramoniai reikia politinio saugumo ir politika kaip tik to ir neužtikrino jeigu mes kalbame apie, apie investicijas į mokslinius tyrimus, bet jeigu po to nebus, neseks tinkami politiniai sprendimai, tai nieko nebus pasiekta. Pone Tobodis. Pone pirmininkė, pone komisarė Patočnikai. Naujose valstybėse narėse bus labai sudėti sudėtinga finansuoti žaliasis technologijas. Na, dėl Kyoto protokolo yra numatyta prekyba emisijomis ir, ir tokia prekyba galėtų tapti Baltijos jūros regione atitinkamų finansavimo šaltiniu, bet labai svarbu, kad taryba ir komisija mus paremtų tam, kad mes mūsų misijas galėtume parduoti už atitinkamas kainas. Na taip, iš tiesų naujos technologijos labai brangios, todėl investicijos į naujas technologijas yra labai svarbus dalykas svarbu, kad komisija ypač daug dėmesio skirtas šiam dalykui ir pavyzdžiui žemės ūkio srityje ieškotų sričių, kaip investuoti į svarbes naujas technologijas sritis. Taigi, Unija Europaiskiai pavino. Vienas iš svarbiausių prioritėtų naujoje ES energetikos strategijoje turėtų būti bendros energetinės sistemos kūrimas, kuris remtųsi e, CO2 mažinimo į aplinką principų. Vis, daug, vis dar didžioji dalis energijos išteklių gaunama ES deginant iškastinį kūrą, naudojant atitinkamas žaliavas, tai yra nafta, anglį ir gamtinės dujas. Iš tikrųjų situaciją pakeisti per vieną dieną yra labai sudėtingai. Europos energetinė strategija, kuri pasirinkta kaip pagrindinis ramstis siekiant kurti e, inovacijų ekonomiką. Tas ramstis yra geras, tačiau reikia užtikrinti finansavimą atitinkamiems e, CO2 sulaikymo ir saugojimo projektams, taip pat investuoti į mokslinius tyrimus bei naujų energijos, energetinių technologijų kūrimą bei telkiant tarpusavio pastangas ir e, vykdant partnerystės projektus tarp viešo ir privataus sektoriaus. Tvariosios technologijos iš tikrųjų gali pakeisti mūsų gyvenimo būdą. Dabar turime realią galimybę pakeisti mūsų energijos gamybos pobūdį. Investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius gali būti vykdomos tik tai užtikrinus atitinkamą finansavimo lygį ir užsibrėžus atitinkamus strateginius energetinius tikslus. Ačiū ponui Sonikui, dabar ponas Provera. Ačiū ponė pirmininkė. Diskusijose dabar yra nesutarima dėl vieno dalyko. Ko... Dabar, ko gero, sutarime visi dėl vieno dalyko, kad geriausias būdas e, yra energijos taupimas mūsų tikslams pasiekti. Ir, aišku, tai galima būtų padaryti e, kartu e, dernant tai su šio laikiniu gyvenimo būdu. Kalnų regionuose galima turėti, pavyzdžiui, viso, bet kokio pobūdžio elektros energijos. Štai, pavyzdžiui, Žovio energi, e, regione e, Italijoje 12 procentų elektros energijos yra pagaminama kalnuose. Ir ko gero, energijos taupimas būtų geriausias e, būdas mūsų problemams spręsti. Štai, pavyzdžiui, energetiškai našių pastatų statyba taip pat būtų neblogas būdas tam padaryti. Kalnuose dažniausiai yra atliekami pirmaujantis eksperimentiniai projektai ir būtent kalnuose mes galime e, pirmiausia išbandyti e, saulės energiją, biomasę ir kitas energijos rūšis. Ir be abejo, čia taip pat galime pagerinti energijos e, skirstimo būdus. Pone pirmininkė, kalnuose yra pilna energijos, reikia tik tai ją panaudoti, reikėtų galbūt panagrinėti šių regionų pavyzdžius, e, turimas žinias ir galbūt taip galėtume pasiremti šiuo pavyzdžiu. Dabar 174 Lisabonos sutarties straipsnėje yra pripažįstama, koks svarbus yra kalnų vaidmuo. Būtent todėl mes raginame komisiją, kaip įmanoma, greičiau įgyvendinti šį straipsnį ir pasinaudoti kalnais energetinėje srityje. Dabar e, siūlau pasinaudoti komisijai e, Duranveld e, ataskaitą iš regionų komiteto ir pasinaudoti siūlomais sprendimais dėl energijos gamybos kalnuose. Štai pavyzdžiui, kalnai sudaro 40 procentų visos Europos teritorijos. 80 milijonų gyventojų juose gyvena. Iki šiol jie buvo laikomi kaip ir prastesniais regionai šią prasme. Tačiau vykdant tinkamą politiką mes galėtume pasiekti 2020 -20 strategijos tikslus. Ir taip pamatysime, kad energetinė autonomija yra įmanoma ir galime, galėsime pasiekti savo tikslų. Dėkuoju, kągi perkime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Manas rašė aštuoni kalbėtojai, taigi paprašysiu laikytis kalbimo laiko, tai yra vienos minutės ir tai galioja visiems. Ponas Nikolesku, pirmasis kalbėtojas, vieną minutę, prašau, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, Europos žemės ūkis dažnai kaltinamas dėl to, kad jis sukelia pasaulinį atšilimą, tačiau tai iš tikrųjų tai neatspindi tikrovės. Kita vertus, negalima pamiršti to, jog žemės ūkis iš tikrųjų prisideda prie CO2 išmetimo. E, CO2 kaupimas, biomasė, investicijos į trašų mažinimą. Tai yra tokie pavyzdžiai, kurie rodo, kaip galima būtų traukti žemės ūkį siekiant klimato tikslų. Na ir kai kalbame apie mažai CO2 aplinkai išskrenčias technologijas, aš manau, kad reikia kalbėti ir apie žemės ūkį ir skirti daugiau dėmesio jai ES 2020 strategijoje. Dėkoju. Ponas Kalambachas. Pone Kalbach, dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pirmininkė. Na, aš pasisakau savo pačios vardu. Ir savo kolegoms noriu pasakyti, kad brandolinė energija nėra išeitis ir ne norėčiau, kad tai kalbėtume apie brandolinę energiją, kai kalbame apie energiją iš atsinaujančių šaltinių. Juk norime užtikrinti ateitį mūsų vaikams. Todėl labai svarbu, kad sumažintume CO2 išmetimą. Tačiau kita vertus, šie mažinimo tikslai neturėtų būti įgyvendinami aplinkosaugos sąskaita, todėl reikėtų gerai pagalvoti, kokias priemonės reikia skatinti, ką reikia investuoti, nes negalime iš vienos pusės mažinti CO2 išmetimą, o kita vertus sugriauti aplinką. 2010 metai yra biovairovės metai ir todėl labai svarbu, kad šiame dokumente būtų pažymėta, kad visos investicijos į visas priemonės turėtų būti atliekamos galvojant ir apie mūsų vaikų ateitį o taip pat ir apie bio įvairovę. Dėkoju. Dėkoju poniai Kadenbach. Ponas Ferrero. Obrigado, senhora Presidente, senhor Comissário. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisarė, dabar e, diskusijos e, e, dėl pereimo prie ekonomikos be CO2 negali pamiršti vieno dalyko. Neįmanoma to padaryti, jeigu mes neišnaudosime dabar turimų energijos šaltinių, pavyzdžiui, iškastinio kūro. Iškastinis kūras šiuo metu yra pagrindinė pramonės energijos rušis, tai pavyzdžiui, e, chemijos ir farmaceutinės pramonės e, šaltinis. Taigi mes turime tuos išteklius labai protingai naudoti. Reikia labai taupiai juos naudoti. Ir dabar Upsaloje ir Lisabonoje pristatytų, pristatytame protokole labai svarbus principai yra išdėtyti, išdėstyti. Reikia patvirtinti planą, kuris numatytų taupų, tvarų energijos šaltinių naudojimą. Köszönöm, elnök asszony! Véleményem szerint ebben a jelentésben az atomenergia. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šiame pranešime mes nepakankamai kalbame apie brandolinę energetiką. Pasiūlymai susiję su vėjo ir saulės energija. Mes juos palaikome, tačiau tai yra investicijos, kurios trunka ilgą laiką ir ne, visal, ne visuomet yra naudingos. Mes tačiau turime uh, žengti į priekį žymiai greičiau. Prisiminkime, kas įvyko praeitais metais, tai yra dujų tiekimo krizė, brandalinė energetika išskiria į aplinką mažai CO2, trečdalis energijos suvartojimo e, pareina iš brandolinio sektoriaus ir reikia jį remti. Ačiū, panas Kelė. Diskusija buvo labai įdomi. Buvo užduotas klausimas, iš kur bus paimtas finansavimas ir kaip koordinuoti mokslinio tyrimų veiksmus. Man atrodo, kad trys institucijos dabar turi puikią galimybę susėsti kartu. Ekspertai iš tarybos parlamento ir komisijos galėtų įsteigti tam tikrą darbo grupę, kuri koordinuotų E, privataus ir viešo sektoriaus e, iniciatyvas, taip pat koordinuotų mokslinius tyrimus, parodomosius projektus ir e, konkrečių projektų įgyvendinimą ir remiantis iš tikrųjų apčiuopiamais rezultatais, nes priešingų atveju kiekvienas Europos profesorius sugalvos kokį nors mokslinio tyrimų projektą. Ačiū labai. Ar E, nėra problemų dėl vertimo, klausia pirmininkė. Jeigu viskas gerai, tuomet tęsime posėdį, ponas Balčio. Ačiū pirmininkė. Tarybos ir komisijos atstovai gražiai kalbėjo apie mažai CO2 išskiriančias technologijas. Tačiau mes nežinome, kaip tokių technologijų gyvendinimas turėtų būti finansuojamas Valstybės narės turi atitinkamų išteklių ir buvusios socialistinės valstybės yra e, viršijusios netgi Kyoto tikslus, todėl jos turi teisę parduoti savo turimas CO2 iš metalų kvotas. Kitos valstybės nori užkirsti kelią tokiai praktikai. Vengrijoje buvo iškeltas tikslas investuoti tam tikras pinigų sumas į naujasias technologijas, tačiau mūsų daro įspūdis, kad nors valstybės narės nėra traktuojamos kaip lygiavertės šiuose projektuose. Pone Basesku dabar. Ačiū labai. Vienas iš pagrindinių ES tikslų yra sukurti mažai CO2 išskiriančią ekonomiką. Tikslai iki 20 metų yra padidinti energijos išteklius iš atsinaujinančių šaltinių iki 20 procentų. Rumunija išsikėlė dar ambicingesnį tikslą 24 procentų. Vienas Rumunijos pietų regionas išnaudoja savo vėjo energetikos potencialą beveik taip pat kaip ir Vokietija. Timiausių metų tenai bus pastatytos 240 vėjo jėgainių, kurių pajėgumas sudarys 600 MW per metus šiais metais pradės veikti 139 vėjo jėgainės ir visas projektas bus baigtas 11 metais dviejose Konstancijos regiono vietose. Šis projektas yra svarbus Rumunijos energijos, energetinė priklausomybė, nes leis sumažinti energetinį importą. Ačiū dabar ponas Council. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad dėl keleto dalykų visi mes sutarėme. Ekon... Taupimas, energijos veiksmingumas, našumas. Taip, tačiau to nepakanka, jeigu mes nespręsime kitų klausimų. Pavyzdžiui, brandolinė energetika. Mes bijome vien tik tai jau paties to žodžio, bijome spręsti šį klausimą. Pabandykime prisimti atsakomybę šioje srityje. Na ir dabar dėl finansavimo. Bijome mes kalbėti apie finansavimą, apie biudžetą. Mes keistai apie tai kalbame. Kalbame baimindamasi privataus ir viešo sektoriaus partnerystės, tačiau tai yra neišvengiama. turi viešas ir privatus sektorius veikti kartu. Nes viešasis sektorius privalo pradėti elgtis kaip įmonė ir tvarius sprendimus priimti. Ponas Sekleris jau kartą pasisakė, tačiau jis norėtų pasidalinti papildomomis pastabomis, tačiau labai trumpai, ponė, prašau. Norėčiau trumpai užduoti klausimą. Na, tiesą sakant, į Įvairios frakcijos turi skirtingų politinių požiūrį į naujas technologijas, taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą tarybai ir komisijai. Senai diskutuojame dėl set plano, kokios priemonės reikia gyvendinti, kokius varkarašius reikia numatyti ir kokius įpareigojimą turi prisimti valstybės narės. Štai tokie mano klausimai. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ponas Turmes, bet labai trumpai. Na, dabar nesugrįšiu prie ideologijos klausimo, nes manau, kad tam prireiktų pernelik labai daug laiko ir manau, kad kitoje pusėje sėdo ideologistai. Dvi konkrečios priemonės, kurias patvirtins per ateinančią savaitės komisiją. Pirmiausia, e, kaip yra su lėšomis e, rizikos, rizikos pasidalimo priemonėje. Rodos, ten liks lėšų. Kas bus su tomis lėšomis? Man buvo pasakyta, kad komisijos mokslinio tyrimų generalinis direktoratas blokuos šias lėkesčias, nes nenorėtų jas perduoti energetikos sektoriui ir norėtų panaudoti šias lėšas ne energetikoje, o kitose srityse. Norėčiau paklausyti, ar taip ir iš tikrųjų yra, ponė komisarė, nes pasiliks mažiausiai 15 E, procentų lėšų iš ekonomikos atgyvinimo plano ir parlamentas pasiekė, jog šios lėšos būtų panaudotos energijos našumo panaudojimo, ypač Smart Cities projektams. Tai gal galite čia ką nors daugiau pasakyti? Dėkoju, sako pirmininkė. Ponas Matula yra paskutinis kalbėtas, o pato suteiksiu žodį komisijos ir tarybos atstovams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Europos parlamente vykstas diskusijos dėl vestavimo mažai anglės dioksidą į aplinką išskiriančių technologijų. Ir tai rodo, kad ES nori tapti lyderiu šioje srityje, tai yra lyderiu mažinant CO2 išmetimą. Mes norime sveikos aplinkos, mes norime prisimti atsakomybę e, už mokslinis tyrimus, mums reikia kurti sprendimus tvarioms energetikos gamybos sistemoms Europoje. Tai reiškia, jog ir būtinas finansavimas šioje srityje. Taip pat turime didinti ir ES konkurencingumą pasauliniu lygiu. Todėl labai svarbu pabrėžti tą, specifin, tą specifinį potencialą, kuri žalioji energija turėtų vietos regioninių lygių. Ir Mano regione Rumunijoje bioterminės energijos potencialas yra didelis ir jis nėra pakankamai išnaudotas dėl įvairių priežasčių, tačiau mes turėtume daugiau paskatinti vietos regiono lygio valdymą tam, kad būtų investuojama iš tai tokias technologijas. Dėkoju, sako pirmininkė ponui Matulu ir dabar suteiksiu žodį ponui uh, tarybos atstovui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, šiandien labai malonu, kad parlamentas yra susirūpinęs dėl tų pačių dalykų kaip ir taryba ir nebejoju, kad tos rytoj patvirtintos išvados leis atrasti atsakus į tuos dalykus, dėl kurio yra susirūpinęs parlamentas ir kai štai sakė, ir kad visą tai bus perkelta į pramonės iniciatyvas. Ir manau, kad visiškai visi sutarėme, kad tos pramonės iniciatyvos yra labai svarbios mažinant energetinį priklausomumą, energetinį našumą, o taip pat žengiant technologiniu keliu, o, o vėliau tam, kad galėtume susidoroti ir su klimato iššūkiai. Taigi tos iniciatyvos taip pat labai reikalingos, bandant išsaugoti ES komunikacijas konkurencingumą bei užimtumą. Na, yra ir kitų mokslinių tyrimų, kuri rodo, jog atitinkamos investicijos ilgalaikė perspektyvoje į žalę energiją turės teigiamą poveikį ir užimtumui. Taigi labai svarbios yra pramonės iniciatyvos ir tai reiškia, jog reikia atitinkamą finansavimo priemonių, o taip pat reikia nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų panaudojamos viešasis lėšos šioms technologijoms paremti. Na, ir ir su taryba e, įsipareigoja, kad e, prisidės prie to, jog būtų patvirtintos tos lėšos, nors vėlgi viskas yra pradžioje komisijos iniciatyvos teisė. Vis dėlto turime pabrėžti, jog būtina biudžete numatyti tas lėšas padidinti ir paskirti daugiau lėšų investicijoms į šias technologijas. Nebijoju, kad tarp institucijų ES, konkrečiai ir diskutuojant su parlamentu, teks sugrįžti prie šių klausimų. Taigi noriu patikinti, kad taryba dės visas pastangas tam, kad visoms set plane numatytams iniciatyvams būtų skiriamas atitinkamas finansavimas tiek pagal dabartinį, tiek ir pagal būsimas finansinės perspektyvas. Na, taip pat labai svarbu uh, svarbios ir privačios iniciatyvos, privatas finansavimo šaltiniai. Ir manau, kad čia turime dirbti bendrai tam, kad būtų viešai, kad būtų pilnai išnaudojimas viešo finansavimo šaltinių potencialas. Juolab, kad šios pramonės iniciatyvos yra labai svarbios mūsų ES ateičiai. Pana komisarui Patošnikui steikiamas žodis. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šią diskusiją, labai dėmė jos klausiausi. Išgirdau daug įdomių e, nuomonių, į kurias atsižvelgsime savo ateities pasiūlymus ir pradėsiu nuo trumpos istorijos. Po to, kai 80-metį vyko naftos krizė, mes e, siekiame dėkti įvairias naujoves, taip pat ir atsižvelgdami į aplinkos sauginius aspektus, tačiau inovacijų laikotarpis truko trumpai. Buvo sumažintos investicijos mokslinius tyrimus, naujasias technologijas, į vartojimo sumažinimą ir mes pradėjome gyventi, tuo metu gyvenome iliuzijų laikotarpiu. Po to, kai e, įvyko naftos krizė, investicijos į energijos taupimą buvo keturis kartus didesnis nei prieš keletą metų, 80-ame dešimtmetyje. Dabar mes po ilgo nieko neveikimo laikotarpio reaguojame į klimato kaitos iššūkius ir mūsų priklausomybę nuo energijos importo. Todėl mums reikia užimti iš tikrųjų žymiai realistiškesnę poziciją ir ES strategija iki 20 metų nenumato jokios alternatyvos žaliajam ūkio augimui. Reikalinga sukurti daugiau švarios pramonės sektorių, reikia atitinkamų paskatų, signalų, daugiau dėmesio skirti energijos taupimui, veiksmingesniam išteklių naudojimui, apie tai kalbama strategijoje iki 20 metų. Kalbant apie SET planą, kurį dabar aptarėme, visi finansavimo skaičiavimai yra susiję su labai rimtu technologijų vertinimo darbu. Pažvelgdami į mūsų pasiūlymus ir būsimą finansavimo vertinimą, tai vėjo jėgainėms su ski, vėjo jėgainėms, saulės jėgainėms, vandeli, vandeniliui, Smart Cities projektui ir atsinaujinančiams energijos šaltiniams bei e, Kitiems projektams iš viso skiriama 75 milijardai eurų, 7 milijardai yra skirti brandoliniai energetikai, tačiau e, brandolinės sintezės projektams finansavimas yra nenumatytas, turiu tą pripažinti. Bendros investicijų apimtis, kurios yra numatytos, tačiau yra pakankamai aiškios. Kitas klausimas yra susijęs su uh, finansavimo šaltiniais ir finansavimo laikotarpiu. Pagrindiniai šaltiniai turės būti randami ten, kur jie yra. Iš tikrųjų, tai yra valstybės narės ir pramonės įmonės turės finansuoti šios projektus. Taip pat ES biudžetas, dabartinė ir būsima finansinė perspektyva, Europos ekonomikos gaivinimo programa, taršos leidimų prekybos schema bei tos e, institucijos, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas, kurios dalyvauja betarpiškai šioje veikloje, taip pat turėtų finansuoti atitinkamus projektus, taip pat yra svarstamos įvairios kitos finansavimo iniciatyvos ir galimybės yra akivaizdu, kad e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė dėl tam tikrų rinkos ypatumų nebus tokia kaip iki šiol, tačiau jums teikiamas pasiūlymas yra labai rimtas ir ypatingai diskutuojant apie būsimą finansinę perspektyvą, mes turėsime rimtai peržiūrėti savo prioritetus ir būsimas investicijas. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su tuo, kad mes siūlome dabar pradėti visas iniciatyvas išskyrus Smart Cities iniciatyvą, kuri prasidės vėliau, o likusios iniciatyvos jau yra dabar pradedamos įgyvendinti, kai mes apie jas diskutuojame, ypatingai mokslinio tyrimų alijansas jau keturis metus dirba šioje srityje. Paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su SET planu. Mes pradėjome įrengti ES lygmenių. Žinote, kad e, per ankstesnę kadenciją aš daug pastangų dėjau siekiant sukurti Europos mokslinio tyrimų erdvę. ES mes administruojame 5 procentus visų mokslinio tyrimams skirtų lėšų, jeigu nesutelksime savo pastangų ES lygmenių ir ne e, dubliuosime savo veiklos. Tik tokiu atveju mes galime tikėti sėkmės, turime sutelkti turimas investicijas ir finansinius išteklius tam, kad padidintume savo mokslinio tyrimų pajėgumus. Ir todėl yra e, numatytos įvairios iniciatyvos šioje srityje, kurios jau dabar yra įgyvendinamos. Mes neturime nuvertinti teikimų pasiūlymų, Mes kalbame apie viešą ir pri, viešąją ir privačią partnerystę, kuri yra būtina projektams įgyvendinti. Ir taip pat finansinis reglamentas, apie kurį diskutuosite vėliau, turi numatyti tam tikrą galimybę prisimti riziką. Tas aspektas taip pat yra labai svarbus. Kalbėdami apie set planą ir bendrai programavimą bei apie Europos energetinį mokslinio tyrimų alijansą, turime turėti omenyje, kad jau dabar geriausios ekspertų ir mokslininkų komandos dirba ties šiais svarbiausiais klausimais. Paskutinė mano mintis yra ta, kad mūsų pareiga yra